Andžai Gžib, Europos demokratijos fondo veiklos vertinimas. Žodį suteikiu pranešėjui penkio, e, keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo darbe rengiant šį pranešimą. Šis pranešimas parengtas mano iniciatyva. Noriu ypač padėkoti šešėliniams pranešėjams sekretoriatui, visiems bendradarbėms bei Europos demokratijos fondo direktoriui. EIVT atstovams bei Europos komisijai. Norėčiau visų pirma padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms, kurios mm, mums mm, mus plačiai palaikė rengiant šį vertinimą. Šis fondas buvo įkurtas remiantis Belgijos įstatymais, ES teisė ir, valstyb, ir su valstybių narių parama. Lenkija savo pirmininkavimo metu pristatė iniciatyvą tokį fondą įkurti 2011 ir fondas veikia jau du metus. Jis buvo įkurtas, nes klasikinės priemonės naudojamos demokratijai remti nepasiteisino, pavyzdžiui, arabų pavasaro metu, taip pat siekiant e, paremti įvykius palei rytinės ES sienas. Mes norėjome pasiremti Lisabonos sutarties veikimu ir taip pat apriepti E, persitvarkimus, e, kuriuos pergyveno rytų Europos valstybės, taip pat ir Lenkija. Šio fondo lėšos turėtų būti sparčiai prieinamos, sparčiau nei kitų priemonių lėšos ir turėtų, finansavimas turėtų būti skirtas tiems, kas nėra dar gavę paramos e, veiksmams vietoje šis fondas paremė jau 186 iniciatyvas beveik e, visose ES kaiminystės šalise. Noriu pacituoti vieną iš naudos gavėjų, kuris sakė, kad po revoliucijos visi dingo, nebebuvo pinigų, mes nebegavome finansavimo, o ir tuomet pasirodė demokratijos fondas jo lėšos buvo skirtos paremtos naujoms idėjams. Tai vieno iš aktyvistų iš Egipto nuomonė. Parama ir tie, kas ją gavo iš fondo, e, perina legimitizacijos procesą. Pavyzdžiui, Maidano aikštės aktyvistai dabar yra tapę parlamento nariais. Šis fondas e, taip pat teikia tarpinį finansavimą, tarp finansavimo iš vieno fondo ir iš kito. Čia galioja gana sudėtingos procedūros ir e, laikotarpis iki finansavimo gavimo būna sudėtingas naudos gavėjams. Taigi šis papildomas, ši papildoma finansavimo funkcija yra tikrai svarbi. E, rengiant pranešimą mes surengėme nemažai diskusijų, taip pat klausimų, bandydami išsiaiškinti, kokiu būdu, kaip suvokiamas tas fondas. Susitikome su NVO ir kalbėjome apie tai, kaip tos organizacijos, kokios naudos tos organizacijos gavo iš šio fondo. Surengėme konsultacijas tarp šio fondo darbuotojų ir Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos atstovų. Apžvelgėme pastaruosius du fondo veiklos metus ir parengėme nemažai rekomendacijų. Visų pirma, priėmė išvados, kad fondas e, įgyvendina, kad, kad fondas laikosi e, jam patikėtų įgaliojimų, e, kuriuos e, parengė parlamentas steigdamas šį fondą. Taip pat priėmė išvados, kad tas fondas prisideda prie įrankių dėžutės ES skirtos demokratijos remimui visame pasaulyje. EDF turi e, būti tinkamai finansuojamas ir Europos komisija e, paskelbė pozityvų sprendimą ir numatytas finansavimas, šio fondo finansavimas penkiems metams. E, Ačiū. Dabar spontaniškai pasisakymai, suteiksiu žodį visiems, tačiau prašau laikytis jiems skirto laiko. Ponas Pospišil, e, pirmiausia, todėl kad anksčiau negalėjau suteikti jam žodžio. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti pranešimo autoriui. Aš manau, kad labai svarbu, kad Europos Sąjunga ir toliau remtų nevyriausybinės organizacijas šalyse, kuriuose vyksta politinės transformacijos procesas. Aš esu e, parlamentaras iš Čekijos Respublikos su komunistinė praeitime. Mes e, turėdavome organizacijas, kurios be užsienio paramos iš įvairių fondų nebūtų galėjusios rengti konferencijų ar renginių. Tai yra labai svarbu, kalbame ne tik apie pinigų perskirtimą, tai yra moralinė pareiga, ypač kai kalbame apie būsios Vėlų sąjungos ir vidurio rytų šalis, kur demokratija nėra e, įsišaknyjusi taip tvirtai. Tikiuosi, kad 12 šalių, kurios dar neįmokėjo savo įnašo, patvirtinus šį pranešimą, tai padarys, nes, kaip sakiau, tai yra labai svarbu. Ačiū, panas Franzulika. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos demokratijos fondas po dviejų metų savo egzistavimo parodė, kad jis įvykdė, pasiekė tą tikslą, kuriam buvo sukurtas. Jis propaguoja Europos vertybės, demokratiją, laisvę e, ir pasiekti geri rezultatai. EDF e lieka privatus fondas, kuris suteikia finansavimą pagal paklausą. Jis tiekia lėšas tiesiogiai paramos gavėjams E, veiksmingai finansinę prasme ir tai prisideda prie kitų Europos priemonių, su minimalią administracinę naštą pagal paprastas procedūras. Jis yra gyvybiškai svarbus toliau plėtojant Europo, EDF e, e veiksmingumą, kad finansavimas būtų nu, nuspėjamas, skaidrus. Aš pritariu, kad būtų pabrėžiamas grupės, kurios patiria socialinę atskirtį, pavyzdžiui, moterų judėjimai, LGBTI, žmogaus teisų aktyvistai, e, kylantis e, e, politiniai judėjimai, karaštininkai ir taip toliau. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Gžyb už parengtą pranešimą. Jis yra jis dirba atitinkamame komitete, kur kalbama apie kaiminystės reikalus. E, šis fondas gali suvaidinti reikiamą vaidmenį ten, kur pilietinė visuomenė, jos išsivystymas yra labiau ribotas. Ukrainoje, pavyzdžiui, Europos demokratijos fondas padėjo kai kurioms partijoms, kurios dalyvavo Euromaidano judėjimą Kijeve. Žinau daug tarptautinių žurnalistų, E, ir iš jų sulaukė daug pagalbos Azerbaidžiane, Turkijoje, Egipte. Labai svarbu, kad veiktų nepriklausoma žiniasklaida, kuri vis patiria spaudimą. Kaimininėse valstybėse e, puolama yra Europos Sąjunga, tos propagandos, kurie vadovauja Kremlius, ar šis fondas yra juolab svarbus. Ačiū, kolega Jakovčič, prašau. Dozvolite min. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti savo pasitenkinimą, kad šis fondas buvo iš, įkurtas, nes aš taip pat turėjau galimybių e, dirbti kuriant kelis fondus ir esu įstikinęs, kad jie yra naudingi. EDF vaidina labai svarbu vaidmenį kaminėse šalise ir aš šiuo atveju norėčiau pabrėžti, kad neturėtume pamiršti šalių kandidačių ar potencialių šalių kandidačių šiame kontekste. Čia aš turiu, ypač turiu galvoje Vakarų Balkanų šalis, nes pažįstu e, pilietinės visuomenės situaciją tose šalise, žiniasklaidos situaciją. E, Žiniasklaida finansuojama nepakankamai, ypač kai kalbam apie mažesnius, e, mažesnius žiniasklaidos atstovus Todėl reikėtų e, padėti e, tų šalių kandidačių žiniasklaidai, nes tai e, galų galia kada nors jos taps Europos Sąjungos narėmis, ponas Biutikofer. Aš pirmiausia noriu padėkoti trims, kryp, trimis kryptimis. Pirmiausia, Lenkijos idėjos autoriams. Dėkoju žmonėms, kurie dirba su fondu, kad jis veiktų Ir pagaliau, aišku, padėka mūsų panašiai ponui Gžybui, kuris bendradarbiavo su visais mumis, kad būtų parengtas adekvatus ir pozityvus pranešimas. Lanksti priemonė, kuri teikia Europos demokratijos fondas, yra ypač svarbus tokioje situacijoje, kuomet vis daugiau šalių E, apsunkina darbą nevyriausybinėms ir plėtinėms visuomenės organizacijoms, e, trukdo joms suvaidinti jų vaidmenį. Per HDF mes galime paremti tokias organizacijas, o tai yra labai svarbu demokratijos e, plėtimui. Ir paskutinis sakinys, aš prisidedu prie tų kolegų, ragin, kurie ragina valstybės narės padėti finansuoti šį fondą. Ačiū, toliau Korea. Prašom. Grazie, prezidente. Io... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš buvau šešėlinė pranešėja. Turėjau progą diskutuoti su kolegomis šiuo klausimu dėl minėto fondo. Lieka dar viena problema, prie kurios reikėtų labiau susitelkti. Dėl finansavimo reikia spręsti ir sprendžiama yra vadovų taryboje, kur ne viskas vyksta sklandu. Mes patikėm pakeitimą, dėl finansavimo sprendžia valdyba. Ir tas biuras turi būti ats, tas organas, kur atstovaujama visiems, įskaitant GUE, įskaitant EFDD, įskaitant naują ENF frakciją. Tačiau kol kas to nėra. Ir manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti šio, demokratiškai atsižvelgti šio parlamento sudėti. Tikiuosi, kad kolegos pritar šiam pakeitimui, kadangi būtų labai svarbu, kad galėtume paremti šį pranešimą ir taip pat šio fondo veikimo tinkamai kokybę užtikrinti. Toliau, pane Kinga, gal. Ačiū. Noriu pasveikinti poną Gžip, puikiai padirbėjus ir aš sveikinu šio EDF fondo peržiūrą. Džiugu, kad sukūrėme priemonę, kur yra lanksti ir gali būti priderinta prie susidariusios situacijos labai greitai. Mano taip pat e, tekste yra kalbama apie uh, kalbinės ir tautinės mažumas. Pavyzdžiui, turime padėti mažumoms Ukrainoje, kad jos sustiprėtų regioninių ir nacionalinių lygmenių. Taip pat e, tai svarbu pastarųjų įvykių fone. Religijos laisvė taip pat turėtų gauti finansavimą iš šio fondo. Mums tenka atsakyti rūpintis didžiausią krikščionių bendruomenę, kur yra užsipuolama. Ačiū ir galiausiai paskutinis kalbėtojas ponės Marijas Notis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Europos demokratijos fondo sukūrimas yra svarbus, nes per savo veiklą šis fondas e, gali paremti veiklą pagrindinių teisų srityje ir kitur. Tačiau taip pat noriu pabrėžti, kad šis fondas turėtų būti panaudo, neturėtų būti, neturėtų tapti priemonė e, intervencijoms e, kitoms valstybėms. Tai būtų neteisingas sprendimas. Kalbėjome apie tai, kokia, kokios veiklos ėmėsi šis fondas. Tačiau uh, šio fondo veikloje nebuvo e, sprendžiami pagrindinių teisių pažeidimai memorandumo valstybėse. Kipre, Graikijoje, Airijoje, Portugalijoje pasigėdau fondo veiklos šiame fronte. Todėl pasirūpinkime, kad pagrindinės teisės būtų visų pirma užtikrintos Europos Sąjungoje prieš padėdami žvalgytis į tai, kas vyksta kitose valstybėse. Pirmininkė baigėsi spontaniškų pasisakymų procedūra ir dabar žodis komisijos nariai. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Man tikrai labai malonu vyriausiosios įgaliotinės vicepirmininkės Federikos Mogerini vardu padėkoti pranešėjui ir visiems, kurie dalyvavo šiame svarbiame darbe, įvertinant Europos demokratijos fondo veiklą. Tikrai džiugu, kad yra plati parama plenarinėme E, posėdyje šio fondo veiklai ir kad jūs manote, jog tai svarbi partnerystė su Europos parlamentu. Turiuomenį jūsų darbą ir aktyvų vaidmenį svarstant fondo veiklą. Pritariu pranešime išdėstytai nuomonėje, kad fondas vaidina labai svarbu vaidmenį paremdamas demokratinės tendencijas mūsų kaiminėse šalyse ir kad tai dar viena svarbi priemonė. Ir kaip teigiate savo vertinime, EDF įrodė, kad gali teikti paramą sparčiai ir lankščiai e, sudėtingoje e, represyvioje aplinkoje, kuomet būna nelengva pasiekti žmogaus teisų gynėjus. Šis fondas teikia ir skubę paramą, taip pat e, papildomą paramą E, tais atvejais, kai organizacijos ar šalis neturi galimybės prašyti didesnės paramos iš ES. Papildomumo elementas yra labai svarbus, bet EDF turi išlikti savarankiškas e, ir išlaikyti reikalingą laisvę, e, suteikti pagalbą sudėtingomis aplinkybėmis. Pranešime kalbama ir apie Europos kaiminystės politikos peržiūrą. Noriu mm, pabrėžti, kad šiuose diskusijose dalyvavome ir kad buvo suteikta galimybė parengti aktualias rekomendacijas remiantis e, paramos gavėjų vertinimais. Tai svarbu, ypač e, teikiant paramą e, kaiminystės valstybė, valstybėse ir surenkant vertinimus iš naudos gavėjų parengėte rekomendacijas ir EIVT ir Europos komisijai. Mes esame ir toliau pasirengę remti šio fondo darbą. Noriu pranešti gerą žinę, kad komisija ką tik priėmė sprendimą skirti papildomus 12 milijonų eurų kitiems dviems metams, nuo 2016 ir 2018, ir tai tikrai didesnis finansavimas nei anksčiau. Užbaigdama noriu pasakyti, kad svarbu, jog fondas ir toliau būtų papildoma priemonė šalia kitų priemonių, e, kurio lėšos skirtos naudos gavėjams, negalintiems gauti lėšų iš kitų ES fondų. Džiugiu, džiugiuosi, kad EDF e e, veiklos požiūris yra pragmatiškas ir kad jis teikia pagalbą, kai jos reikia. Ir toliau platinsime informaciją apie ADF e ir apie jo galimybes tarp mūsų tarnybų. Ačiū ir tikiuosi tolesnio gero bendradarbiavimo šiuo klausimu. Ačiū komisijos nariai už paskutinius žodžius ir sveikinu parengus, poną Gžybą parengus šį pranešimą. Dabar baigiame diskusijas. Balsuojame bus netrukus nuo 12 valandos. Turime kelias minutės ir e, dabar trumpa pertraukėlė iki balsavimo pradžios. im Prinzip machen will. Ja. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gerbiami kolegos, grįžkim prie darbo ir pereisime prie balsavimo. Kviečiu visus susėsti. kad nebūtų prašoma žodžio bereikalo. Noriu pasakyti, kad balsavimo sąrašas labai ilgas, tad susitelkime prie pagrindinių dalykų. Balsavimo trukmė be abejo priklausys nuo to, kiek reikės balsuoti dalimis. Eh, Prezident Schulz promised us. Pirmininkas Šulcas vakar mums pažadėjo, kad vienos minutės tyla pagerbsime gazoje praėjusiais metais nužudytų vaikų ir civilių. Manau, kad turime tai padaryti dabar. Yeah. Okay. Just, Schulz, Schulz made it... Šulcas vakar, Šulcas vakar pažadėjo, kad bus vienos minutės tyla. Aš su juo vakar apie tai kalbėjausi. Frau Auken, ich habe mich gerade rückversichert, der Präsident hat gesagt. Pone Auken, aš tik tai dabar apie tai sužinojau. Pirmininkas sakė, kad negalime skubintis su tokiais dalykais, reikia tam pasirenkti, dabar to negalime daryti. Dabar pirmiausia balsuosime dėl pietikainiam pranešimo. Frau Kollegin. Prašom, gerbimo kolegė. Noriu paklausti, kaip tas sprendimas e, atitinka vakar pažadėtą sprendimą e, tą vienos minutės tylą surenkti. Kolegė, pasiklausykite, jeigu klausysitės, tai žinosite priežastį. Galėsime apie tai pato pasikalbėti. Dabar perina prie balsavimo. Ir daugiau jokių komentarų šią temą neleisiu. Ponas Wolf. Pirmininkė, dėl darbo tvarkos po vakar balsavimo motyvų paaiškinimo, gal paaiškinsite po šios diskusijos, kas įvyks su vakarykščiais e, motyvų paaiškinimais ir šiandienos motyvų paaiškinimais. Gal galite paaiškinti, kokia bus tvarka? Po balsavimo Grįšime prie balsavimo paaiškinimų, vakarykščio balsų paaiš, paaiš, paaiškinimo ir paskui tęsime šiandieninius paaiškinimus. O dabar periname prie balsavimo. Tiesa, dar kolega Rubik prašo žodžio. Pone pirmininkė, turiu klausimą. Balsavimas truks daugiau nei dvi valandas, ar taip? Galbūt galima būtų atidėti kokį nors balsavimą ir balsuoti po vasaros. Šiandien Dvi valandas turėsim balsuoti. Herr Kollege Rübig, zwei Stunden ist nicht die Zahl, die... Pone Rubik, ne, ne. Ne dvi valandas balsuosim, pusantros. Tačiau nėra atsižvelgiama į tai, kad mes jau keturias, keturias minutės praradom. Tad pagaliau pradėkim balsuoti, patikainint pranešimas, kas už pirmąją dalį. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečioji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis paragrafas, originalus tekstas, dvi dalis, vardinis balsavimas. Pirmoji dalis, pradedam. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Septintasis paragrafas, originalus tekstas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė,